darbo kon organizacijos e, konvencijas taip pat. E, Davidas e, Martinas yra pateikęs pasiūlymą dėl rezoliucijos, kurią taip pat norėtų patvirtinti. Ačiū, toliau kalbės panas Fielneris. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū taip pat ir komisijos nariai. Pagaliau turime susitarimą su Singapūru arba turėsime jį. Jau dešimt metų praėjo ir ne Singapūrui reikia versti kaltę dėl to, o mums patiems iš tiesų yra labai nemažai kolegų čia salėje, kurie nori kaišėti pagalius į ratus. O mm, mūsų prekybos politikai tai smarkiai pakenkė ir mes su Singapūru uh, nederamai elgiamės, reikia pripažinti, tai yra dinamiškos ekonomikos šalis pietryčių regionų ir turėtumėm rytoj balsuoti už. Nepaisant to, girdisi salėje pačioje jos dešinėje ir kairėje pusėje, mm, taip pat socialdemokratų, žaliųjų frakcijose balsų e, prieš ir norima vadovautis JAV požiūrį į prekybos politiką. Jeigu tai padarytumėm, e, tikrai labai smarkiai nukentėtų mūsų priekyba. Ačiū. Dabar ponė Nina Džil, komisijos narė. Kaip ASEAN delegacijos narė kalbu e, ir noriu įvertinti svarbą šio, šios šalies partnerės ir kalbant apie sustarimą. Uh, reikėtų užsiminti ir apie nevyriausybinių organizacijų padėtį, apie bendradarbiavimą tarp mūsų ir Singapūro. Pasaulinė prekyba dabar klostosi kiek kitaip negu anksčiau. JAV perrašo tarptautinės prekybos taisyklės, ne viskas taip stabilu kaip anksčiau ir suprantama, kad kai kurie mano kolegos uh, Mm, turi bejonių, ypatingai dėl to, kas susiję su TDO konvencijos nuostatų ratifikavimu. Kolega Martinas, vienas iš pranešėjų, tikrai iš pėties pasidarbavo ir pasistengė dėl to, kad singapuriečiai atsižvelgtų į nemažai mūsų reikštų nuogastavimų bei pripažintų TDO konvencijų nuostatas, numatyti rodikliai darnaus vystimosi, kurių bus E, paisoma. Ir tai taip pat ir SRD mm, frakcijai labai rūpėjo, ne tik Davidui Martinui ir kai kurie kolegos tikrai labai smarkiai dėl to dirbo. Ačiū. Toliau ponas Valensa. Rytoj balsuosime dėl sustarimo, kuriuo bus uh, skatinamas konkurencingumas mūsų įmonių, ekonomikos augimas, bet taip pat ir bus tengiamas plačiau skleisti mums rūpimas vertybės. Sieksime socialinės įtraukties, saugoti savo aplinką ir nežiūrint to, kad su daugeliu iššūkių susiję, susiduria mūsų įmonės, vis dėlto galime didžiuotis tuo, kad jos sėkmingai veikia tarptautinėje arenoje. Daugelis verslų ir įmonių auga, fiksuojamas ir ES eksporto augimas. E, esame numatę daugiausiai susitarimų lengvatų numatę įvairių tarpusavio ir Daugelis tų taisyklių įsigalios e, tiek kalbant apie Japoniją, apie Vietnamą, apie kitas regionų šalis. E, Ta reikia turėti omenyje ir ateičiai. Rytoj balsuosime dėl sustarimo. Raginu balsuoti už jį. Ačiū. O toliau kalbės Francisko Asis. Čiansi Telička poprowadzi dalej. ir perdodu pirmininkavimą ponui Teličkai. Ačiū, ponė pirmininkė. Šis susitarimai yra labai svarbus Europos Sąjungoje, jeigu nenorime užsisklęsti savyje, o atsiverti likusiam pasauliu ir teigiamai prisidėti prie globalizacijos reglamentavimo ir reguliavimo. Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas kurį šiandien svarstame, yra geras atspirties taškas tolimesniam ES ekonominiam ir politiniam vystymuisi svarbiame pasaulio regione. Tai taps, šis sustarimas taps mūsų pagrindu gerinant tarpusavio santykius su Singapuru ir stiprinant bendrabiavimą daugelį sričių. Jis įskaitant žmogaus teisės, investicinių teismų sistemas. E, taip pat šis tyrimas aprieps sveikatos apsaugos ir e, aplinkosaugos sritis. Pirmininkas nutraukė kalbėtoją, atsiprašau. Man pranešė, kad smarkiai atsiliekame nuo numatyto tvarkarašio, todėl e, griežtai ribosiu kalbėjimo laiką, neleisiu užduoti klausimų pagal Milinosios kortelės procedūrą, kaip ir anksčiau pirmininkavęs kolega. Visiems linkiu gero vakaro ir dabar steikiu žodį vieną minutę ponui Peterliui. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti kolegai Davidui už puikiai parengtą pranešimą. Partnerystė ir bendravimas su Singapūru ne tik apriepia investicijų apsaugą, tačiau taip pat ir politinę partnerystę, kuri mums leis vystyti daug glaudesnį, intensyvesnį tarpusio bendradarbiavimą, siekiant geriau e, apsaugoti aplinką, e, užtikrinti geresnį vystimąsi ir saugumą. Galėsime glaudžiau bendradarbiauti žmogaus teisų apsaugos ginklo neplatinimo ir kitose sritise, įskaitant visuomenės sveikatą. Šis susitarimas leis mums bendromis pastangomis kovoti su tokiamis lygomis kaip viežys bei e, sutelkti pastangą su kitomis regiono valstybėmis. Pons Mamykinas, ačiū pirmininkė, mėly kolegos komisijos narė. Šis sustarimas tikrai labai tolygus. Singapūras pažadėjo, kuo greičiau ratifikuoti likusias e, TDO konvencijas, tačiau man labai uh, svarbu, kad uh, es tinkamai taikytų uh, sustarimo nuostatas. Taip, Singapūro kovos uh, su. Uh, E, finansiniais susikaltimais e, reitingas yra pakankamai aukštas, tačiau Singapūras e, paradoksalu, tačiau yra taip pat priskiriamas prie mokesčių priebėgų. Latvija yra pasirašę atitinkamą dvigubą pakistanimą apmokestinimą išvengimo sustarimą su Singapūru, kad paskatintų tarpusavio investicijas, tačiau būtina taikyti tinkamus e, skaidrumo standartus. Sustarimas e, e, gali būti naudingas ES, tačiau ši nauda priklausys nuo ES sugebėjimo griežtai taikyti ir vykdyti jo nuostatas. Panas Darajevskis. 2014 kreipėmės į Teisingumo teismą, gavome atsakymą 17 metais, dabar 2019 e, tokias valstybės kaip Indonezija, Filipinai ir Vietnamas e, su kuriais jau pasirašėme tinkamus sustarimus, prie jų prisijungė dar viena Azijos valstybė - Singapūras. Labai to džiaugiausi, kaip atitinkamai džiaugiausi sustarimu tarp ES ir Kanada. Mano vertinimo investicijų apsauga, dvigubo apmokestinimo išvengimas, muitų mokesčių atsisakymas yra naudingas ne tik mūsų partneriams, tačiau pirmiausia ir mums. Tuo reikia pasidžiaugti. Be to, procedūros, kurias pasitelkėme iš tiesų, yra labai sudėtingos ES praras labai daug laiko, todėl reikia pagalvoti, kokiu veiksmu galėtume imtis, kad tos procedūros būtų paprastesnis, greitesnis ir skaidresnis. Ačiū už dėmesį. Ačiū, ponas Bušoj, vieną minutę kalbės. Ačiū pirmininkė, palankiai vertinu es Singapūro pradėjus sustarimą ir noriu pasveikinti abi darybinių komandas. Žiūrėjau pastangas darybų metu. Singapūras ilgą laiką buvo patikimas mūsų politinis ir ekonominis partneris. Joje, jame išsikūrusios daugiau nei 10 tūkstančių mūsų įmonių, mūsų bendros vertybės, teisės, viršinybės principas. Singapūras yra vienas iš ASEAN steigėjų ir aš asmeniškai vertinu šią partnerystę kaip solidų geostrateginį pagrindą e, plėtojant e, būsimus e, tarpusavio ryšius su ASEAN regiono valstybėmis. Tai yra vienas iš greičiausiai pasaulyje besivystančių regionų. Es Singapūro prekybos sustarimas atvers naujas galimybės ES verslui eksportuoti į Singapūrą ir paskatins es ekonomikos augimą per artimiausius dešimt metų, tai turėtų siekti 550 milijardų eurų. Ačiū. Dabar kalbės pons paspešil vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu labai aukštai įvertinti komisijos narės pastangas e, siekiant baigti dėrybas dėl šio prekybos susitarimo. Turėtume rodyti pavyzdį visam pasauliu. Svos prekybos srityje. Dabartinė JAF vyriausybė elgesi kitaip, tačiau mūsų užmojai ateitie turėtų būti platesni. Rengiant tokius sustarimus ir turėtume stengti sutrumpinti dėrybų dėl jų laiką. Žinau, kad Teisingumo teismo išvados uh, prailgino visą procedūrą, tačiau Tikiuosi, kad šis susitarimas paskatins ir būsimus laisvos prekybos susitarimus su visu ASEAN regionu. Laisvoji prekyba turėtų tapti ES ideologija ir šią žinią turėtume skleisti pasaulyje ir ji turi būti labai garsiai. Ponas Polčiak kalbės vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Tikiu prekybą be kliūčių, tikiu laisvą prekybą grindžiamą bendromis vertybėmis, tikiu tuo, kad šis susitarimas sustiprins bendrasis valstybės bus naudingas tiems, kurie tiki teisės viršenybės ir sąžiningos prekybos nauda. Noriu pasveikinti pranešėjus ir darybininkų komandas. Manau, kad abipusė pagarba prisidėjo prie šio sustarimo pasirašymą. Tačiau pirmiausiai vertinamas šį susitarimą galvoju apie mūsų verslą, piliečius ir institucijas. Nežinau, e, koks kitas susitarimas būtų buvęs įmanomas. Man kyla klausimas, ar dėl jo buvo galima dėrėtis kitaip e, per greitesnį laiką ir traukiant mažiau institucijų. Dėkuoju, pirmininkė, mūsų santykius su Singapūru stiprinimas turi būti sveikintinas, nes mes galėsime taip pat paplėtoti dialogą dėl žmogaus teisų, dėl klimatos kaitojus, aplinkos saugos ir fiskalinių klausimų. Tačiau vis dėlto egzistuoja ir šiokių tokių pavojingų priemonių. Da, pavyzdžiui, institucinis teismas. Tai yra viešosios tarptautinės teisės priemonė, kuri padė, leis įmonėms da, kreiptis į teismą, kai valstybė priima sprendimus, kurie nėra jiems palankus. Mes tu, taip pat turime užtikrinti, kad įmonės mokėtų už ta, teisų ir įsipareigojimų pažeidimus. Be to, šis susitarimas su Singapūru yra pirmasis susitarimas su šiuo regionu ir akivaizdu, kad jis taps pavyzdiniu mums galvojant apie susitarimus su Kinija ir Meksika. Dėkuoju. Ponas Marijas, dėkuoju, ponė pirmininkė. Šis e, susitarimas su Singapūru turėtų padėti, padidinti mūsų prekybos e, apyvartą su Singapūru ir dėl to ES atsiduos dar daugiau pigių prekių iš Singapūro. Ir mes žinome, kad Singapūras iš esmės yra tik tai Kinijos uostas ir būtent per Singapūrą taip pas mus pateks pigios kiniškos prekes. Singapūras e, visiškai nesirūpina darbuotojų teisėmis Ir žinome, kad taip pat e, ta, uh, e, Singapūras taiko dempingą. Taigi nebus jokios laisvos priekybos. Šis susitarimas prieštarauja mūsų interesams e, ir ta, akivaizdu, kad aš taip pat prieštarauju ir investiciniam teismui, nes jis labiau yra skirtas investuotojams apsaugoti valstybių kainą. Mes turime reikalauti, kad Singapūras pirmiausia užtikrintų teisinės viršinybės principų taikymo ir galimybės laisvai ir nevaržomai veikti žiniasklaidai. Komisijos narė, dėkuoju ponė pirmininkė, gerbėmėjai ponai ir ponios. Aš norėčiau sakyti kelis klausimus. Viešoji skola šį, nepatenka šį susitarimą. Mes labai aiškiai e, pasakėme, kad investicijų apsauga nebus, tai, e, investicinė apsauga netaikoma viešosios skolos e, klausimams. Mes, reikalaujant jums, pakeitėme ankstesnį ginčių sprendimo mechanizmą ir sukūrėme naują nu, šiuolaikišką sistemą ir generalinis advokatas pasakė, kad ši sistema visiškai atitinka mūsų teisyną. E, ji yra tobulesnė nei ankstesnės, investuotojų valstybių ginčių sprendimo mechanizmas, ji veiks skaidriau, yra numatytas tik tai ir sprendimo apskundimo mechanizmas labai aiškiai pasakyti, kokie ginčiai turi būti nagrinėjami ir aiškiai pasakyti, kad valstybės narės turi teisę priimti teisės aktus, Singapūras ne, nėra mokesčių rojus dėl geografinių nuorodų. Singapūras turėtų sudaryti geografinių nuorodų registrą ir ES šalis galės kreiptis, kad būtų apsaugotos 196 geografinės nuorodos, dėl kurių vyko konsultacijos. Ir mes reikalausime, kad būtų laikomasi šių susitarimo nuostatų. Taip, Singapūras dar turi ratifikuoti tris TDO konvencijas. Darbas šiu, vyriausybėje šiuo metu vyksta Singapūre ir Singapūras bendradarbiausi TDO siekdamas užtikrinti, kad jo priimami teisės aktai atitiktų šių trijų konvencijų nuostatas. Taip pasiekime ratifikuoti šias konvencijas. Singapūro vyriausybė mums apie šį darbą pranešė savo laiške. Jei jūs rytoj didelį balsų daugumą pritarsite šiam susitarimui, jūs pritarsite plataus užmojo laisvos priekybos susitarimui, kuris taps pavyzdžių mums sudarant panašius susitarimus su kitomis ASEAN šalimis. Jūs taip pat balsuosite dėl investicijų apsaugos susitarimo, kuriame tvirtintas jūsų da, a, išreikalautas požiūris. Yes, tai, jūs taip pat pritarsite de, a, tam, kad ES galėtų gilinti savo santykius su Singapūru, pasinaudodama labai aiškių mūsų bendrų principų pagrindų. Tam yra skirtas ir partnerystės, ir bendarbiavimo susitarimas. Tai bus trečias susitarimas, kurį patvirtins Europos parlamentas po to, kai buvo pradėta taikyti nauja susitarimų sudarimo sąranga. Šios šalis tiki daugia šališkumu, tiki, kad reikia laikytis bendrų normų. Kur, šalis, kurios tiki, kad mes galime pasirašyti abipusį naudingus laisvos priekybos susitarimus. Dėkuoju Jums už šią diskusiją, dėkuoju pranešėjams ir dėkuoju Jums, ponė pirmininkė. Dėkoju komisariai ir dėkoju Jums ne tik už Jūsų pasisakymą, bet ir už Jūsų darbą derantis dėl šio susitarimo. Ir aš taip pat norėčiau pritarti visiems, kas dėkoju Jums už Jūsų darbą. Kiek aš supratau, vienas iš pranešėjų išnaudojo visą jam skirtą kalbėjimo laiką, todėl dabar suteikiu žodį ponui Martinui. Taip, ponė pirmininkė, aš pasinaudosiu man skirtomis dviemis minutėmis. Ir aš žvelgiu dabar į kolegas ir matau, kad ne vienas, kas kritikavo šį susitarimą, nepasiliko iki diskusijos pabaigos. Ir aš noriu dar kartą pakartoti, kad kai kalbame apie laisvas, laisvą priekybą, turime suvokti, kad tai yra naudinga ir mūsų, mums kuriant darbo vietas, skatinant investicijas, apsaugant e, mūsų žmonės. Ir šis susitarimas yra novatoriškas susitarimas. Ir kaip pasakė komisijos narė, mes stengiamės bendradarbiauti su tomis šalimis, kurios mums yra draugiškos. Ir e, taip siekime užtikrinti, kad teisės viršinybės principės būtų įtvirtintas kad priekyboje būtų taikomas teisės viršinybės principas, o ne džiunglių įstatymai. Kiek aš suprantu, tie kolegos, kurie kritikavo jūsų susitarimą, išėjo iš salės tik dėl to, kad jūs sugebėjote juos įtikinti, kad susitarimas yra naudingas. Kitos priežasties nematau. Na kągi, baigėme nagrinėti šį klausimą. Balsuosime dėl jo rytoj ir dabar perėsime prie kito darbo atvarkės e, klausimų. Tai yra prie E, klausimų į komisiją, kuri bus atsakoma žodžiu. Jis yra susijęs su priešiška reakcija į moterų teisės ir lyčių lygybę Europos Sąjungoje. Klausimo autorius yra Pimenta Lopes. Prašome, jūs turite penkias minutės. Ačiū, pirmininkė, komisijos e, nariai, E, komisijos narė, pirmiausia noriu padėkoti kolegoms, kurie prisidėjo prie šio klausimo pateikimo. Prieš reakcijų į moterų teisės. E, Kivaizdžiai egzistuoja per pastarosius dešimt metų moterų teisės smarkiai nukentėjo dėl vykdomos politikos. E, buvo pakeistas darbo sąlygos, e, e, teisės į senatvės pensiją. Taip pat išmokos lygos atvejus, nedarbo atveju, moterų atžvilgių pablogėjo. Taigi moteris buvo išstuminėjimas iš darbo rinkos. E, daromas buvo didelis e, spaudimas e, darbuotojams moteriams sutikti su blogesnėmis darbo sąlygomis, kalbant apie sveikatos apsaugą, lytinę ir reprodukcinę sveikatą. Tai dar vienas pavyzdys, kaip moterų teisės buvo gerbiamas nepakankamai. Nemažai pavyzdžių, pavyzdžių galima uh, pateikti susijusius su, tarkim, draudimu nutraukti e, neštumą ir e, atsisakymą teikti sveikatos paslaugas susijusias su lytinė reprodukcinė sveikata. Atlyginimų skirtumai tarp vyrų ir moterų yra nepriimtini. Taip pat ir smurtas moterų atžvilgių. Jo taip pat negalime uh, E, pamiršti, nes e, padėtis e, šią srityje tik blogėja. Mano šalyje dėl smurto aplin, artimoje aplinkoje neseniai mirė devynios moteris ir vienas vaikas. Taip pat smurtas darbo vietoje arba smurtas versiant moteris e, dirbti prostitutėmis. Taigi, atsižvelgiant į visas šias aplinkybės, reikia imtis atitinkamų veiksmų, tačiau nepakanka vien tik tai teisės aktus patvirtinti, būtina E, patvirtinti e, strategijas e, susijusias su lyčių lygybė ir iškirsti kelią smurtui prieš moteris, nesvarbu, kokios būtų to smurto apraiškos, negalime atsijėti būtinybės padaryti galą smurtui prieš moteris nuo kitų moterų teisų. Būtina moteris atitinkamai apsaugoti, e, didinti visuomenės paramą lyčių lygybei. Būtina užtikrinti moterų ekonominę nepriklausomybę, sudaryti tokias sąlygas, kuriuose statymai gins moteris e, siekiant e, užtikrinti didesnį jų savarankiškumą. Būtina kovoti su moterų nedarbu, netinkamomis darbo sąlygomis, dirbi, didinti jų darbo užmokesti, vengti diskriminacijos e, darbo užmokesčio e, srityje, teisę būti motina ir turėti darbą, atostogas, e, galimybės dalyvauti visuomenėme gyvenime E, turi būti užtikrintos, taip pat e, reikia kurti tinkamą sistemą, kurioje moteris galėtų lengviau auginti savo e, vaikus, sustiprinti jų sveikatos apsaugą, kovoti su prekyba žmonėmis ir vertimu moterų dirbti prostitutėmis. Taigi turime kiekvienas prisimti savo atsakomybės dalį už šią kovą, nes atsakomybė yra neatsiejama kovos su diskriminavimo dalis. Ačiū, sveikinu salėje komisijos narį, išteiksiu jai dabar žodį. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš tiesų, tendencijos šiuo metu tokios, kad daug kur uh, daroma atžanga ir nesiekiama e, daroma užtikrinti moterų ir mergaičių e, teisių. Pone Mogerinį, vyriausiai įgaliotinė e, užsienio politikai yra numačiusi šį aspektą įtraukti ir visas savo kūruojamas politikos kryptis, lyčių lygybės aspektą integruoti visur e, mūsų politikoje mes siekiame identifikuoti spragas e, ir jas e, siekti panaikinti, taigi visi pasiūlymai yra laukiami. Taip pat sveikiname tai, jog buvo patvirtintas pasiūlymas dėl lyčių lygybės užtikrinimo, dėl lygių galimybių užtikrinimo. 2000 17 metų lapkričio mėnesį komisija pateikė siūlymą, kaip 20 e, priemonių planą įgyvendinant būtų galima panaikinti atotrukį tarp moterų ir vyrų atlyginimo. Šiais metais jau matysime e, ir kaip sekasi e, tą planą įgyvendinti. Taip pat apklausa ES pradėta dėl statistinių duomenų e, rinkimo apie įvairius e, pažeidimus e, siekiame tinkamai išnaudoti ir lyčių, lygių galimybių agentūros veikimą. Nerima kelia dabartinės tendencijos ir todėl labai uh, raginame visas valstybės narės ratifikuoti Stambulo konvenciją ir visas šalis. 20 e, e, valstybių narių ES e, ratifikavo šią konvenciją, yra dar keletas to nepadariusių, bet taip pat ir kitos šalios, šalis pasaulyje neprisijungia prie jos priemonės, e, kaip kovoti su smurtu prieš moteris, turi būti aptariamos plačiai visuomenėje. Konvencijos nuostatos turi būti gyvendinamos, kad e, smurtas šeimoje būtų ir artimoje aplinkoje būtų pažabotas. Dabartinė situacija e, tokia, jog kai kurios e, valstybės narės lyg paralyžiuotos, e, neratifikuoja konvencijos, tačiau mes e, turime žengti į priekį ir to siekti, jeigu norime dar per šią kadenciją pasiekti teigiamų poslinkių. Džiugu, jog Europos parlamentas pastebėjo pažangą padarytą lyčių lygybės užtikrinimo plano priemonių kontekste. Čia užtikrinamas moterų tinkamas dalyvavimas įvairiose srityse ir kalbama apie smurto prieš moteris pažabojimą. Siekiame apjungti tiek vidaus, tiek išorės politikos priemonės tam, kad tinkamai reaguotumėm į Mm, tai, kas vyksta ir panaikintumėm e, smurto e, priežastis. Mūsų visų bendros pastangos yra reikalingos ir 2017 m. rugsėjį Europos komisija su jungtinėmis tautomis pradėjo vadinamąją Spotlight iniciatyvą, kuria pasauliniu mastu siekiama kovoti su smurtu prieš moteris ir mergaitės. 500 milijonų eurų buvo skirta mūsų ir tikimės, kad ši iniciatyva padės pakeisti moterų ir mergaičių padėtį visame pasaulyje, ypatingai galvojant apie jaunimą ir, mm, ir labiausiai atskirtus regionus ar šalis. Komisija tikrai dės visas pastangas, kad padėtis keistusi. Ačiū komisijos nariai. Dabar frakcijų vardu pasisakymai. Pirmiausiai apie, apie frakcijos vardu ponė Pietikainė. Tose visuomenėse, kur veikia labai stipri socialinės apsaugos sistema, demokratė, demokratija ir kur yra gerbiamas visų teisės, paprastai gera gyventi. Ir mes žinome, kad kai gera gyventi moteriams, gera gyventi visiems. Uh, Būtent todėl ši priešiška reakcija į moterų teisės kenkia ne tik moteriams, bet apskritai kenkia mūsų visuomeniai. Ir mes turime daug patirties ir tyrimai rodo, kad kai moteris kenčia, visuomenė, tokiuose visuomenėse paprastai de, kyla grėsmė, kad bus ribojamos ir demokratinės teisės, ir kitos laisvės. Ir mes neturime jokio pasirinkimo. Ir da, ne visuomet yra aišku, iš tikrųjų, ar moteris yra diskriminuojasi dėl to, kad yra moteris, dėl to, kad. A, Dažnai e, moteris susiduria su įvairialybė diskriminacija, dėl, ne tik dėl savo lyties, bet ir dėl savo da, negalios ar dėl tautybės, dėl kitų dalykų. Ir žinome, kad tam tikrose šalise padaryta pastaruoju metu atžanga. Moteris yra žmonės ir todėl jos turi teisę naudotis visomis žmogaus teisėmis, o reprodukcinės ir litinės veikatos teisės yra žmogaus teisės. Todėl komisija turėtų e, griežčiau reaguoti į šią priešišką reakciją moterų teisės ir turi da, užtikrinti, kad valstybės narės e, da, pasirūpintų su piliečių teisėmis visose gyvenimo sritise. Dėkuoju. Toliau, ponia Garsiai Pires. E, Ačiū, ponia pirmininkė komisarė, mes kalbame apie priešišką reakciją į moterų teisės Europoje. 2013 metais, tai yra prieš penkerius metus, mes čia šioje salėje kalbėjome apie lytinės sveikatos ir reprodukcinės sveikatos teisės. Ir tuomet aš sakiau, kad mes negalime leisti, kad mūsų dukros turėtų mažiau teisų, nei turime mes, jų motinos. Tačiau matome, kad būtent tai ir vyksta Lenkijoje, Vengrijoje. Vengrijoje buvo panaikintos moterų studijų programos universitete. Bulgarijoje žinome, kas vyksta. Ir kraštutiniai konserva, konservatoriai dežengia į priekį pergalingai. Pažiūrėkite, kas vyksta Ispanijoje. Moteris. Da, turi gimdyti tam, kad mes turėtume pakankamai vaikų, kurie po to galėtų sumokėti mūsų pensiją. Štai kas yra teigiama. Taigi mes žengėme į praeitį. Pamirštama, kad įstatymai dėl abortų teisimo buvo priimti e, e, jau seniai ir mes e, matome, kad kiekvieną dieną moteris yra žudomos. dėl to, kad prieš jas smurtauja šovinistiškai nusiteikę asmenys. Moteris labai dažnai tampa ir priekyba žmonėmis aukos. Moteris dažnai patiria smurtą šeimoje ir bijo grįžti namo. Ir įvairios moterų teisų apsaugos organizacijos pradėjo rengti demonstracijas ir mes turime užtikrinti, kad visi išeitų į gatves tam, kad apsau, mes apsaugotume tokią Europą, kurioje būtų gerbiamos moterų teisės realiai. No, but, uh, Dėkuoju, bet mes negalime leisti užduoti klausimą pagal melinosios kortelės procedūrą. Dar kartą, kolegos, aš norėčiau paaiškinti, kad e, mes surenksime spontaniškų pasisakymų procedūrą, dėja, tačiau dėja negalime suteikti jums leisti pasinaudoti melinąją kortelę, todėl kad mes ir taip jau vėluojame. Taigi dar kartą atsiprašau visų ir dabar žodis sutikimas AKR atstovai poniai Višnevskai. Labai ačiū, ponia pirmininkė, garbaus ponai. Žinoma, esu už moterų lygybę, tačiau dėja vis dėlto nesutinku su esminiais E, šios rezoliucijos teiginiais ir aspektais. Visų pirma, todėl, kad ją siekiama apriboti žodžio laisvę, e, prisidengiant Stambulo kri e, konvencijos kritiką. Be to, bandoma prisidengti ir motinystės teisų apsaugą. Ir aš neturiu, suti negaliu sutikti todėl. Taip pat čia yra skandalingų iššūkių ir teikiama dezinformacija. Taigi, jūs norėtumėte e, pritarti pro-life teiginiams, kurie teigia, kad e, abortai yra e, žmogaus teisų pažeidimas. Aš norėčiau pasiūlyti alternatyvų rezoliucijos tekstą, kuriame e, galima daugiau dėmesio skirti dideliems vyrų ir moterų pensijų skirtumams. E, taip pat aš Visiškai smerkiu tai, kad nepakankamai moterų dalyvauja visuomenio gyvenime ir pirmininkas nutraukia kalbėtoją. Dvi minutės su pusė, ponė Minara. Dėkoju, pirmininkė. Komisijos narė, kolegos, norėčiau pirmiausiai padėkoti pranešėjai šešėnės pranešėjams už puikų bendradarbiavimą rengiant rezoliuciją. Visoje ES moteris kenčia nuo diskriminavimo, persekiojimo, negali jos deramai dalyvauti politinėme gyvenime, kenčia nuo lytinio, e, lytimi pagrysto priekabiavimo, net ir namie. Mes matome, kad moterų teisės kenčia šiuo metu ir turime e, apie tai kalbėti visi. Mes e, matėme, kad pastaruosius keletą dešimtmečių neužtikrintos tos teisės ir negalime visko priimti e, kaip kažko garantuoto. Yra, kas dabar kelia e, klausimus dėl moterų lygybės pasinaudodami religiją ir tokiu būdu bandoma pažeidinėti moterų teisės, organizuoti lobistai veikia prieš abortus, prieš e, lytinio auklėjimo reformas. Tie išpuoliai labai aiškiai rodo, kad uh, labai platus mastas yra to gneužimo moterų teisės ir lyčių lygybės klausimų visoje Europos Sąjungoje. Mes raginame Europos e, Sąjungą imtis veiksmų, ragino Europos Sąjungą ir valstybės narės įtvirtinti moterų teisės kaip žmogus teisės. E, E, sustiprinti visų priemonių tam skirtų taikymą ir reikia, kad politinė darbotvarkė moterų teisės visuomet išliktų. Reikia taip pat investuoti į moterų mergaičių teisės, į moterų organizacijas. Reikia užtikrinti kad e, nacionaliniai regioniai biudžetai e, numatytų daugiau lėšų investicijoms į moterų teisės. Reikia, kad būtų organizacijų ekspertų regioninių, nacionalinių lygmenių. Uh, Ir reikia kalbėti apie tai tarp vyriausybinėse susitikimuose. Aš taip pat labai esu patenkinta labai svarbių moterų teisų gynėjų darbo. Dažnai jisai neramai, nėra deramai e, finansuojamas, bet tai labai svarbu siekiant įtvirtinti lyčių lygybę. Dėkoju. Dabar vieną minutę kalbės ponė Bjork, guo ant galvartų. Moterų teisės yra demokratijos esminė dalis ir tai e, šiais metais, 2019-aisiais, turėtų būti visiems akivaizdu, bet matome, kad padėtis prastėja ideologiniai, politiniai motyvai reiškėsi, nors kalbame apie moterų ir vyrų lygybę, konservatoriškos deš, dešiniosios jėgos bando uh, pasipriešinti tam. Taip pat daugėja skurdžių moterų, daug bedarbių, jos negali naudotis dažnai viešosiomis paslaugomis, moterys aktyvistės yra užsipuldinėjamos. Ir um, moterų uh, E, lygybė neužtikrinta, taip sakydavo mano mama, bet reikia, kad e, pasikeistų viskas, reikia e, kovoti, praėjo jau daug laiko nuo moterų balsavimo teisę suteikimo, bet dabar matome, kad bandoma tarsi žengti atgal. Mes turime dirbti, neleiskime konservatoriškoms, konservatyvioms jėgoms paimti viršų. Dabar ponia Raintke. Bulgarija gyventojams teikiama neteisinga informacija apie Stambulo konvenciją, todėl parlamentas nebalsuoja už šią konvenciją. Lenkijoje turėtų būti seksualinio švietimo e, pamokos, e, kuriuose e, rodoma pornografinio turinio medžiaga, taip pat propaguojamas tik tai ovulacija pagrįstas neštumo apsisaugojimas. Atotrukis yra labai didelis visur Europoje. Mm, e, yra kovojama su demokratinės visuomenės e, pasiektą pažangą. E, neokonservatyvus ultradešinieji naudojasi neteisingais argumentais, yra bauginama LGBT bendruomenė. Tačiau ne tik idėjomis, tačiau ir pinigais e, tiek JAV, tiek rusų oligarchai e, apipila ES, norėdami atsukti laiko rodį atgal. Mes labai daug e, laiko nieko nedarėme. Dabar mes susitaikstame su kiršinančiais judėjimais, kurie bando atimti mūsų orumą. E, galite tikėtis, kad mes prieštarausime, tačiau e, nuo ko tai prasideda? Čia Europos parlamente, Europo, e, Tajanis aukščiausio lygios tikime Veronoje kovo mėnesį paskelbė, kad kovos su šiais reiškiniais, tačiau aš turiu pasakyti, kad jeigu jis kažkaip įsipareigojęs tam, kam pasakė, tai ir kalbėtoja yra nutraukiama pirmininko. Dabar viena minutė. Pone Sasneš. Pone Lopes kalba apie priešus, tačiau jos pastabos yra bevertės. Panašiai kaip ir e, visos šios apalionės apie kvailystes. E, turiu pasakyti, kad mes nuolat e, teikiame melagingą propagandą, e, tarsi vaizduojame, kad tarp lyčių e, vyksta kažkokie karai, e, akcentuodami tai, kad chromosomos XY ir X, X turi būti tam tikrose konkrečiose vietose. Tačiau ieškome tų chromosomų ten, kur jų netgi nėra. Turime nepamiršti, kad Pone, jūs pati tvirtinate, kad gali būti kitaip, nei čia kalbama šioje rezoliucijoje. O jeigu yra kažkas kitaip, tai reiškia, kad veiksmai, kurių imamasi, neveikia. Taigi, dar papildomi tyrimai, papildomas finansavimas ir žmonės tiesiog bus labiau susierzinę. Uh, next, um... Dėkuoju toliau, ponia Kozlovskarajeviš, vieną minutę. Uh, pirmininkė, komisarė ponios ir ponai, moterų teisės visada buvo ir yra žmogaus teisų dalis. Nėra e, labiau į moteris orientuotos politinės organizacijos negu ES. Tačiau ši rezoliucija neatsirado iš niekur. E, dešiniųjų revoliucija nulėmė, kad moterų teisės, teisų situacija suprastėjo ir ta situacija paveikia privačiausią moterų gyvenimo pusę, būtent reprodukcinę jų sveikatą. Jos turi gauti dabar gydytojo receptą, kad gautų kontraceptinės e, tabletes. Visur yra kontrolė. Ir valstybė įtariai žvelgia į bet ką, kad, į bet kokias feminizmo apraiškas. Iš tikrųjų labai sunku patikėti, kad tai vyksta 21-ame amžiuje. Komisarė, atėjo laikas, kad Europos komisija atidžiai išnagrinėtų galimybės įsikišti ir panaudoti panaudoti visas galimybės, kurias turi, kad e, užkirstų kelią šiai prastėjančiai situacijai. Dėkuoju toliau, ponė Blinkevičiūtė

Moterų diskriminacija ir sistema rodo, kad mes vis dar turime kovoti. Aš pati buvau diskriminacijos auka dėl savo lyties. Visuomenė turi keistis, e, siekdama, kad moteris galėtų save realizuoti visur ten, kur nori. Kai kas visuomenėje tam prieštarauja, tačiau žinoma, mes turime suteikti moteriams teisę gyventi laisvai. Taip pat norime e, siekti bendrų tikslų. Viena vertus turime suprasti, kad yra tradicinės vertybės ginančių žmonių, tačiau yra ir feministų krypčių, kurios e, siekia savo tikslų. Teisė į gyvybę yra labai svarbi teisė ir žinoma, negimęs vaikas yra pažeidžiamiausia visuomenės grupė, kuri negali kovoti už savo teisės. Taip pat seksualinės mažumos negali sutrypti teisės į gyvybę. Said... Uh, Kolegoms, kurių nebuvo pradžioje, kai aš pradėjau posi... pirmininkauti posėdžiui, e, pasakiau, kad mėlynosios kortelės sistemos netaikysime, nes labai vėluojame dabar. Ponas Urtasun, vieną minutę, prašau. Labai ačiū, Išbridome iš ekonominės krizės ir ji labai pakenkė moterų teisėms, taupimo politiką, sustiprino patriarchalinius ryšius, daugiau neligybės atsirado, dabar kraštutiniai dešinieji veikia ir uh, labai dažnai uh, jie pradeda užsipuldinėti moterų teisės. Kai kuriuose valstybėse pradėtas keltis klausimas dėl įstatymų e, prieš e, smurtą prieš moteris, e, kaip kad Andaluzijos vyriausybė pradėjo, kad kelti tuos klausimus. Tai kas čia dabar yra? Matome, kad yra užsipaldinimas moteris vienintelis kelias mūsų ambicinga lyčių lygybės darbo tvarkė. Mes turime e, siekti, kad taryboje būtų iš mirties taško išjudinti visi įstrigę klausimai šioje srityje. Ir aš tikiuosi, kad kovo mėnesį taip pat mes visi sutilksime ir pasisakysime dar kartą už moterų teisės. Dėkoju, ponė Matera, dėkoju, pirmininkė. baigėsi mūsų kadencija ir reikia įvertinti mūsų darbus, pasiekimus. Dirbame labai sunkiai, daug moterų teisų komitete, tačiau daug ko nepadarėme. Aštuntasis ES e, veikimo e, sutarties straipsnis nėra iki šiol gyvendinimas. Ir matome, kad egzistuoja labai dideli skirtumai E, lyginant penktuosius ir penkioliktuosius metus labai nedaug kas pasikeitė ir mes esame nepatenkinti dėl to. Labai daug ką reikia padaryti dar visose valstybėse narėse ir ypač užimtumo srityje matome, kad moterų padėtis blogėja, moteris e, labiau nukenčia negu vyrai. Ir kampanija prieš Stambulo konvenciją tikrai yra apgailėtina e, kalbam apie apibrieštis, bet sunku yra suvokti, kaip vyriausybės elgėsi taryboje. Apgailestauju, bet primenu, kad 25 minutėmis e, vėluojame ir per spontaniškus pasisakymus tik tai po vieną e, asmenį iš e, frakcijos galės pasakyti Šoidrova, Ward, Jurek, ir ponia Forenza tiek e, žmonių galės pasisakyti, o dabar ponia Head, vienai minutėjai. Aš 15 metų jau dirbu Europos parlamente ir moterų teisės vienas iš mano didžiausių prioritetų visuomet buvo vyrų, moterų lygybė yra vienas iš pagrindinių ES principų ir nepaprastai svarbu, kad ES veiktų šioje srityje, dirbtų. Visos valstybės narės e, pagal sutartis turi suteikti teisės moterims. Bet ES valstybės narėse tai nėra užtikrinta ir aš tiesiog e, dažnai įsiuntu dėl to turiu Jums pasakyti kalbu apie 15 metų patirtį ir dabar matome, kad e, dabar e, vyksta sutelkta ataka prieš moterų teisės reprodukcinės sveikatos klausimai e, kvestionuojami, e, ribojama veikla tam tikrų moterų teisų organizacijų. Ir e, juodo ant balto parašyta, kad lyginant penktuosius ir penkioliktuosius metus šiuose srityse nedaug kas padaryta. Man kaip feministai tai atrodo labai labai rimta. Dėkoju dabar ponas Solė vienai minutiai. Dėkoju pirmininkė, 17,5 procento toks yra E, atotrukis atlyginimų 40 pensijų, viena iš e, trijų e, moterų patyrė seksualinį priekabiavimą, smurtą, 36 procentai moterų iš visų parlamento, Europos parlamento narių tik tai yra. Ir mes matome, kad reikia taikyti priemonės, kurios užtikrintų moterų teisės, nes padėtis yra bloga. Ultra konservatyviosios jėgos ir Ispanijoje veikia neofrankistinė dešinioji pradėjo kvestionuoti, e, kelti klausimus e, dėl to, ar egzistuoja smurtas vyrų prieš moteris, ar egzistuoja smurtas artimoje aplinkoje. Ir tai e, reiškia, kad užsipulinėjimas moterų teisės, bet feministiniai judėjimai yra labai uh, E, stiprus ir tai labai svarbu ir tikiuosi, kad mes sustelksime kovo 8 dieną. Pone Šuica. Labai ačiū. Moterų teisų stiprinimas ir lyčių lygybės principo įtvirtinimas yra viena iš pagrindinių ES teisių. Tačiau pastaruoju metu pastebime priešiškus judėjimus stiprėjančią priešišką reakciją, neapykantą kurstančius pasisakymus. Be to yra tokių, kurie teigia, kad demokratinė visuomenė yra tiek stipri, kiek stiprios moterų teisės. Todėl aš pritariu tiems, kas kalbėjo čia mūsų kairėje. E, neleiskime, kad mūsų dukros turėtų mažiau teisų teisių nei turėjo mūsų motinos. Nesvarbu, ką tai galėtų reikštis, reikšti. Mes, mums sekasi labai sunkiai kovoti prieš tas valstybės, kurios neratifikavo Stambulo konvencijos ir kurios ratifikavo. Todėl turime ieškoti būdų, kaip išeiti iš krizės ir turime labai daug teisės aktų, tačiau faktiškai nuveikėme labai nedaug. Šiandien, e, lyginant 15 e, metų statistiką, mums nepasi, nes, nesisekė daug ko pasiekti. Siekiama e, sukurti tarp institucinės institucinius saugiklius, sukurti darbo vietas, kad moterys nebūtų diskriminuojamos, tačiau moterys turi apsispręsti tarp karjeros ir šeimos. E, vis dėlto tai yra tikra problema, reikalaujanti tikrų sprendimų ir aš vis dėlto nepritarčiau pranešėjo teikiamai e, savokų apibrieščiai. Priešingai, Nemanau, kad e, moterų ir vyrų lygybės klausimai gali būti susijęti su tam tikru laikmečiu. Tai e, laikmečiai nepavaldžios savokos, bet to reikia nepamiršti ir subsidarumo principo. Speak, Dabar ponia Šoidrova vieną minutę. Dėkoju, ponios ir ponai. E, tiesa, kad lygios teisės yra ilgalaikė užduotis. Diskriminacija negali būti pateisinama, todėl Europos lygių turėtume paremti visas priemonės, kurios prisidės prie moterų teisų įtvirtinimui visuomenėje ir kurios leistų joms pasirinkti tarp motinystės ir profesinio gyvenimo. Komisijos siūloma direktyva leis geriau suderinti privatų ir profesionalų gyvenimą, profesinį gyvenimą. E, būdama krikščionių demokratų partijos nare galiu pasakyti, kad ši direktyva gina moteris, negimusius vaikus ir visą gyvybę. Ir todėl gyvybės vardan turime pasisakyti už politikas, kurios apsaugo motinystę ir tėvystę. Labai svarbu, kad Europos parlamentas išspręstų dabartinį e, e, lyčių lygybės suprastėjimą ES, kadangi kai kurios iš tų pajėgų, kurios skatina tą situacijos suprastėjimą, yra atstovaujamos ir šiame parlamente. E, šios jėgos yra gerai organizuotos ir įtikina vis daugiau žmonių, kad jie yra teisūs. Ir tai yra pavojinga situacija. Išpoliai prieš e, lytinę ir reprodukcinę sveikatą ir teisės į ją tampa vis dažnesnis. Kai kur Europoje netgi pribojama teisė ir prieiga prie kontraceptinių priemonių. Taip pat LGBTQ ir plus teisės yra pažeidžiamos. Stambulo konvencijos ratifikavimas taip pat yra skausmingas ir lėtas. E, mes turime kovoti su e, smurtu lyčių pagrindu. Nerimauju, kad kai kas nesuvokia šios situacijos prastėjimo. Jie mano, kad feminizmas yra praeities kova. Tačiau mes turime ir toliau kalbėti už moterų teisės ir įgalinti ta, tuos, kurie dabar auga, kad jie galėtų tęsti šią kovą. Toliau, pon Jūrov. Uh, Pane pirmininkė, ponios ir ponai, Europos Sąjungos valdžia, o ne e, Stambulo e, konvencijos kritika iššaukė tokias reakcijas. Šios konvencijos 14 straipsnėje kalbama apie tai, e, kad reikėtų pasinaudoti mokyklų erdvę. Tačiau E, tokie eksperimentai su vaikais yra uždrausti e, pagrindinių teisių hartijos. Iš ties turėtume saugoti tradicijas e, ir Panašu, kad galime susidurti su ta situacija, kai Penelopė ilgus metus laukė savo vyro Odisėjoje. Manau, kad tai Vokietijoje, o ne Čekijos Respublikoje vyksta prievartinės e, santokos. Ir nereikia klaidinti, sakant, kad e, Vengrija, pavyzdžiui, pasisakė prieš konvenciją ir mes turime gerbti šios šalies apsisprendimą. E, Dėkuoju, pirmininkė. Mes dabar susidurėme su prieštara šiame kontinente. Iš vienos pusės uh, feministinis judėjimas, kuris kovoja su seksistinė, patriarchalinė santvarka ir smurtu. Ir kita dalis, kuri atsilieka mano šalyje, pavyzdžiui, nežinau, ar komisaras žino, bet e, rugsėjo mėnesį FEM komitete mes išklausėme įvairių moterų organizacijų atstovių. Ir asociacijų atstovų bei Kaza internacionalė, Deledonė atstovių. Ir mm, visa tai buvo paminėta ir lyčių aspektų integravimo pranešime. Tačiau Italijoje e, vis dažniau pasigirsta prieštaravimų ir kai kurios organizacijos e, pasisako prieš abortus. Mes matome, kad Italijoje moterų teisės prastėja ir kovo 8 mes prieš tai protestuosime. Taip, garbus nariai, norėčiau pasakyti, kad e, esu dėkinga už Europos parlamento paramą, e, toliau skatinant lyčių lygybę ir moterų teisės. Žinau, kad ponia Matera